per pietus. Aišku, tai bus daroma ketvirtadienį, kad būtų galima įtraukti, kaip manoma, daugiau pataisų. Dabar e, bus svarsmas klausimas, paklausimas tarybai dėl demokratijos situacijos ir išorės santykių. Ir pirmiausiai žodis suteikiamas poniai Hautalai kalbėti tris minutės. Olen erittäin ilahtunut. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, kad Švedija pirmininkaujanti ES nurodė, jog demokratijos kūrimas taps jos e, vienu iš jos prioritetų išorės santykių srityje. Kaip užsienio reikalų komiteto e, viena iš vicepirmininkių noriu pasakyti, kad demokratijos stiprinimas yra įvairiausių uh, strategijų sudėdamoji dalis, ypač kuomet kalbame apie žmogaus teisės. Jungtinių tautų e, parengtoje strategijoje va, kalbama apie žiniasklaidos laisvę, įstatymų viršenybę, demokratijos stiprinimą, žmogaus teisės. Taigi, žmogaus teisės yra demokratijos neskiriama dalis. Ir ES turi dvi priemonės, keletą priemonių, kuriomis gali pasinaudoti e, užsienio reikalų srityje. Pavyzdžiui, galime palaikyti dialogą su kitomis valstybėmis, e, rinkimų stebėjimas yra labai svarbi veikla, bei taip pat kita veikla vykdoma tarptautiniuose forumuose. Tačiau kartais iškyla situacijų, kuomet tenka kalbėti ir apie negatyvius aspektus. Norėčiau atkreipti ministrės Malstrom dėmesį į tai, kad bendrųjų reikalų taryboje bus kalbama apie tai, kad reikėtų panaikinti ginklų embargą Uzbekistanui kitame, posėd, kitame tarybos posėdėje. Man atrodo, kad sprendžiant pagal visus, visą turimą informaciją, tai nusiųstų netinkamą ženklą. Nes Uzbekistanas nekreipė dėmesio į tarptautinės bendruomenės reikalavimus. Juk tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga ragino tą šalį išsamei išnagrinėti tragiškus įvykius Andidžane, tačiau Uzbekistanas to nepadarė. Ir todėl aš tikrai nesuprantu, kodėl dabar atrodo atėjo laikas panaikinti ginklų embargą tai šaliai. Tačiau demokratija nėra eksporto prekė. E, demokratijos taip pat neįmanoma įdėkti ar pasodinti kitoje valstybėje. Reikalinga pilietinė visuomenė. Demokratija turi rastis, uh, nuo, pat, turi rastis pačiuose mm, paprasčiausiuose visuomenės struktūrose. Deja, kalbant apie pilietinę visuomenę ir nevyriausybinės organizacijas, joms nesuteikiama galimybė dalyvauti ES ir Rusijos dialogė jokiais būdais. Noriu pabrėžti, kad demokratijos kūrimas ir stiprinimas turi būti ES bendros užsienio ir saugumo politikos pagrindiniu prioritetu. Tai reiškia, kad reikėtų skirti daugiau išteklių. Pavyzdžiui, dem, demokratijos ir žmogaus teisų instrumentų, nes jis tikrai dabar e, nesulaukia pakankamo finansavimo. Ačiū ponė Hautala, dabar e, žodžiuotikimas poniai Žoly, taip pat šių žodinio klausimo bendrautoriai. Labai ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė tarybos e, nari, ponė komisijos nari. Demokratija ir žmogaus teisės neatsiejamos. Uh, Tad e, žmogaus teisų gerbimas yra svarbiausia vertybė, e, kuris, kuria grindžiamas e, bet koks demokratinis režimas. Tad praėjusią savaitę kaip tik ES turėjo šiaip jau priimti tokį darnesnį požiūrį dėl demokratijos skaid, sklaidos o kol kas dar nuveikta nepakankamai. Antai Izraelio ir palentiniečių konfliktas labai aiškus to E, pavyzdys. Komisija dar 2006 metais siuntė komisiją tirti žmogaus teisų e, palestiniečių teritorijose ir e, vyko boikoto akcijos iš tikrųjų reikėjo imtis tokių veiksmų tam, kad būtų galima išeiti iš šitos aklavitės. Tad iš tikrųjų šiuo atveju E, reikėtų pasakyti, kad valstybės narės, e, kurios nori e, paremti Golstoną, tai išvados aiškios ir tai yra būtent ta viltimi vadovaudamosi didelės šalės. Šiaip jau dažnai, šiaip jau dažnai neišdrįsta aiškiai pasisakyti už demokratijos vertybės. Dabar e, stebėjimas rinkimų e, procesų e, nėra pakankamas, vien pakankamas dalykas. Reikia iš tikrųjų nuoseklumo ir reikia tokio visuotinio šito klausimo sprendimo. Ir todėl taryba turėtų kuo greičiau priimti veiksmų programą, uh, būt, kurioje būtų numatyta žmogaus teisų strategija, kurios būtų galima laikytis visoje ES. Toje strategijoje turėtų būti numatyti prioritetai ir, ir konkrečios e, priemonės užsienio politikos, žmogaus teisų, e, vystimosi politikos priemonės. Uh, kad ES šiaip jau turėtų stebėti rinkimus tam, kad būtų galima užtikrinti pluralizmą, demokratiją ir tvarumą e, ilgainiui. Tad e, iš tikrųjų reikia taip pat e, įtvirtinti nepriklausomus teismus, kurie prižiūrėtų, kaip gerbiamos žmogaus teisės. Tad mūsų politik, ka, kol kas šiaip jau iš dalies prisidėjo prie to, kas vyksta ten. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Tad iš tikrųjų mes turėtume e, rimtai šiaip jau laikyti šitų principų taip pat tarptautinių lygių. Ačiū. Ačiū labai, ponė Malmström dabar tarybos vardu. Gerbime parlamentarai vystimosi koncepcijoje įvairiais lygmenimis apibrėžiamas skurdas. Tai daugiausiai pagrindiniai kriterijai yra e, laisvė ir demokratija, taip pat e, ekonominiai nepritekliai. Taigi šios savokos, kurios yra vartojamas, vis tik tai yra tarpusavį persipinę, todėl tai mums reikalinga, reikalingas bendras susitarimas, bendras vardiklis, kad galėtume kartu kurti demokratiją. Dėkoju Europos parlamentui už jo paramą šiame darbe. Septynis metus buvusi parlamento nare, aš puikiai žinau, kaip smarkiai parlamentas pasisako už demokratijos kūrimą ES išorės santykiuose. Pirmininkaujančių Čekijos ir Švedijos pasiūlyta e, iniciatyva jau buvo aptarta taip pat ir su mano kolega Gunila Karlson. Ši iniciatyva remiasi siekiu kurti demokratiją, bendradarbiaujant su besivysančiomis valstybėmis, tačiau taip pat ir kuriant bendrą saugumo politiką. Mes tačiau siekiame ir tolesnių tikslų visame pasaulyje. ES su 27 narėmis e, turi siekti savo išorinėse santykiuose, kaip manoma, platesnės demokratijos sklaidos. visame pasaulyje, tačiau mes siekiame imtis ir pragmatinių iniciatyvų, pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis veiksmingai, tam, kad ES teisinės ir politinės institucijos veiktų kaip įmanoma veiksmingiau. Mes nepradedame visko nuo nulio, jau esame pakankamai neblogą pagrindą susikūrę, ir e, santykiuose su AKR, Azijos valstybėmis, e, rytų Europos valstybėmis, demokratijos sklaida ir raida yra sudėtinė išorinių santykių dalis. Tačiau mes galime siekti dar daugiau, mums reikia e, politinio instrumentų priemonių rinkinio, kuris, e, kurio visos priemonės viena kitą papildytų ir e, suteiktų mūsų veiksmams didesnio patikimumo. Reikalingos naujos priemonės, jeigu mes jų nesugebėtume surasti, tai pakenktume bendrai savo veiklai. Taigi mes turime pasinaudoti pakankamai gerai turimomis priemonėmis tam, kad galėtume kurti pakankamai nuseklę politiką. Vakarų Balkanus jau esame nemažai pasiekę, o tai reiškia, kad e, vis tai politinės reformos, institucinės reformos e, atliekamos tenai yra geras išeities taškas demokratijos plėtrai. Tačiau savame suprantama, mes susidurime ir su didžiuliais iššūkiais. Puikiai žinau, e, esu susipažinusi su tais rūpešiais dėl naujų aspektų, kurie yra įdėgiami vystimosi bendradavimo kontekste. Mes turime kalbėtis apie žmogaus teisės ir e, demokratijos padėtis su savo partneriais e, ir jau esame pradėję vykdyti atitinkamas iniciatyvas, pirmininkaudama Čekija jau jas buvo pradėjusi, surengdama demokratijos raidos E, tema atitinkama konferencija. Taip pat e, mes bendradarbiaujame su tarptautiniu e, demokratijos kūrimo institutu. Ir tai reiškia, kad pats procesas iš tikrųjų juda jau pakankamai smarkiai ir yra nemažai nuveikta, nes demokratijos raidos klausimai yra susijęs su žmogaus teisų klausimais. Ir šis darbas vyksta tiek paraleliai, tiek ir kartu. Mes siekiame, kad lapkričio mėnesio būtų patvirtinti atitinkami pasiūlymai, atsižvelgiant į atskirų valstybių specifinę situaciją, pateikus atitinkamą skirų valstybių analizę ir pasiūlymus, kaip tose valstybėse skatinti demokratijos plėtrą, taip pat vyktų atitinkami partnerystės projektai, kurie remtųsi tarpusio konsultacijomis ir dialogu. O tai reiškia, kad e, visus visas šias pastangas reikia geriau tarpusąje koordinuoti. ES teikia paramą rinkimų procedūroms, procesams visame pasaulyje, mums kelia nerima būtinybė visą laiką planuoti politinius procesus ilgam laikui į priekį. Mes taip pat turime stebėti politinius įvykius šalyse, tarp atskirų rinkimų ir iš tikrųjų čia yra labai svarbus tiek Europos parlamento, tiek nacionalinių parlamentų vaidmuo, kaip ir bendrame demokratijos kūrimo ir stiprinimo procese reikia pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis, tikimės, kad greitai įsigalios Lisabonos sutartis, o tai reiškia, kad ES taps veiksmingesnė ir Europa galės pasauliniu mastu turėti didesnės įtakos, taip pat ir išorės santykiuose. ES išorės politika bus geriau koordinuojama ir taip pat ir komisijos bei tarybos veiksmai e, bus geriau tarpusavį koordinuojami. Mes tikimės, kad e, tokiu būdu Europos Sąjunga sugebės kitose pasaulio dalise veiksmingiau remti demokratinius procesus. Demokratinė valstybė, kuri neužtikrina savo piliečių pamatinių demokratinių teisų, iššaukia nepasitenkinimą pačia demokratija ir e, todėl tokių valstybių vyriausybės netenka politinės paramos ir e, savo teisėtumo. Aš norėčiau Europos parlamentaram padėkoti už tą spaudimą, kuris e, teisėkuros keliu ir per įvairius kontaktus su kitų šalių parlamentais, taip pat per rinkimų stebėjimo, koordinavimo misijas šiais klausimais yra daromas ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas ir toliau e, labai atsakingai e, žiūrės į šios klausimus. Ačiū ponė Malmstrom, nematau ponos Salafrankos dar salėje, todėl suteiksiu pirmiausiai e, progresyviųjų socialistų ir demokratų frakcijos atstovų žodį, tai yra poniai De Kaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip e, demokratiją reikėtų suteikti žmonėms? Uh, kovojant su skurdu, išstumimu, moterų, skatinant moterų, moterų emancipaciją. Bet šiaip ar taip demokratijos neprimesi žmonėms bombomis ar tankais. Europa turi prisijimti savo tokios minkštosios e, galybės e, vaidmenį ir tam reikia taip pat, e, taip pat finansinės paskatos. Tai yra E, taip pat e, nevyriausybinės e, organizacijos turėtų teikti projektus šiam tikslui. Bet kita vertus, turint galvoje, kokios ribotos lėšos tokiems projektams, tai šiaip jau reikėtų mąstyti apie tai, kad E, atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kuriems e, parlamentas jau prašė daugiau lėšų, tačiau reikėtų taip pat ir geresnio politikos ryčių koordinavimo. Ir todėl aš norėčiau paremti ponios Žoly žodžius, kurie, kurie buvo pasakyti apie tam tikras ES e, misijas. Neužtenka šiaip jau vien stebėti rinkėjų dalyvavimą prie urnų. Reikėtų reikėtų iš tikrųjų, tai yra, kad plat, iš, išorės e, ryšių tarnyba skirtų didesnį dėmesį platesniam aspektui. Labai ačiū, ponas Volinsi, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar galima kalbėti apie demokratiją be laisvės? Ne. Demokratija be teisių? Ne, suprantama. Kalbam taip pat apie žmogaus teisės. Tad jau buvo pasakyt, atsakyta į šitą klausimą, kad skurde nėra laisvės, kadangi žmogus negali rinktis. Tačiau atveju skurdas yra savotiškas laisvių nebuvimas. Ir todėl tikrai ne, demokratija, žmogaus teisės E, ir laisvės yra neatsiejamas dalykas. Ir būtent tuo turėtų būti grindžiami ES ir trečiųjų šalių santykiai. Tai, būt, tai atsispindi kotonų susitarimuose, kuriuose atsispindi taip pat žmogaus teisų gerbimo sąlyga plėtojant demokratinius ryšius. Tad iš tikrųjų tai turėtų būti tokia protinga e, sąlyga. Ir galim sakyti, kad dažnai e, demokratija yra vystimosi rezultatas, demokratija ne visada būna vystimosi pagrindas. Mes turėtume, turėtume e, ir toliau remti e, nemažai tų, tas šalis, kurios jau žengia demokratijos keliu. ES turėtų tikrai imtis tam tikros strategijos, kurioje būtų numatyta kova su skurdu, žmogaus teisų įtvirtinimas, teisinės valstybės modelio kūrimas. Nepaisant visos kritikos, kuri jau buvo įsakyta, aš daugeliu kritikos punktų pritariu ir manyčiau, kad šiaip jau mes turėtume pasimokyti iš praeities klaidų ir, ir kitą vertus nekartuoti jų ateityje. Ačiū kitas kalbėtojas Richard Owen. Ačiū pirmininkė. Demokratizacija leidžia mm, užtikrinti visuomenės demokratiją, taikius procesus ir patikimą politiką e, turime e, remti demokratiją, tai turi būti vienas svarbiausių mūsų užsienio politikos tikslų. Todėl e, raginu pasiekti politinį konsensusą dėl demokratizacijos ir sveikinu pirmininkaujančią Švediją. E, aš manau, kad demokratizacija e, turėtų apimti visas ES politikas nukreiptas į trečiasias šalis ir Europos konservatorių ir reformatorių grupė atrodo sako, kad yra kalbama viena, bet daroma kita. Bet taip iš tikrųjų nėra. Galiausiai, kaip pasakė ponė Malmstrom, demokratijos skūrimas e, susijęs su daug, daug daugiau kuo nei tik tai demokratiniais rinkimais. Tai susiję ir su pilietinė visuomenė. Todėl ES turėtų finansuoti nevyriausybinės organizacijas kurios moko teisės profesionalus, taip pat užtikrina žodžio laisvę, sambūrio laisvę, taip pat stiprina ir padeda E, demokratiškoms partijoms parlamentuose. Ačiū ponui Howardui. Dabar prasideda prašau žodžio procedūra ir ponia Andrikinė. Pirmininkė, komisijos atstovę. Kolegos, norėčiau e, pakalbėti apie demokratiją rytų kaimynėse. Pastarosiuose metuose e, pastebėjome stagnaciją ir net grįžimą į ankstesnę situaciją, kalbant apie demokratijos standartus tose šalise. Įvykiai Gruzijoje, Moldavijoje kelia nerima. Bet kokios demokratijos stuburas yra gerai funkcionuojanti pilietinė visuomenė. O to iš esmės nėra mūsų rytinėse kaiminėse. Norėčiau pasveikinti šve, pirmikaujančią Švediją kada, už tai, kad ji buvo viena iš rytų partnerystės politikos iniciatorių. Ši politika turi potencialą priartinti rytų kaiminės arčiau Europos, tačiau daugeliu aspektų rytų partnerystė ne visada. E, sukuria ir pateikia tinkamas paskatas toms šalims pradėti ilgalaikės reformas. Taigi mano papildomas klausimas yra toks, kokia yra tarybos pozicija tuo klausimu ir kokie projektai, kokie yra tolesni ketinimai. Reikia dirbti solidžiau, kad užtikrintume, jog demokratija tose ir kitose e, jautriose vietose būtų sustiprinta. Ačiū. Ačiū. Madam Hautala. Ačiū, ponė Hautala. Papildomas klausimas. Thank you. Uh... Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau paklausti ponios Malstrom štai ko. Manau, kad viena iš mūsų kaip sąjungos silpnybių, kalbant apie žmogaus teisės ir demokratiją, uh, pasaulyje. Na, galbūt yra dvi silpnybės. Dažnai valstybės narės turi prieštaraujančių ketinimų ir ambicijų. Aš jau minėjau ginklų embargą Uzbekistanui. Tai yra sritis, kur ne visos valstybės narės e, kalba vienu balsu. Taigi, kaip galima pasiekti bendros politikos? Antrasis pastebėjimas. Uzbekistanas yra puikus pavyzdys šalies, kuris sako, na paklausykite, jūs, europiečiai, negalite mums e, aiškinti apie demokratiją ir žmogaus teisės, nes pas jūs tų problemų taip pat yra. Kaip galėtume e, išnaikinti tos dvigubus standartus. Dažnai e, labai mėgstame mokyti ir pamokslauti kitoms šalims, bet nesusitvarkome savo kieme. Taigi tai, į tai buvo atkreiptas dėmesys, ką dabar darysime. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, Paprašysiu ponios Malmstroms atsakyti į klausimus. Eh, Ačiū pirmininkė. Ačiū parlamentarams už tai, kad eh, jiems labai rūpi šie klausimai. Iš tikrųjų labai svarbu demokratijos aspektai traukti išorės politiką, ypatingai dabar ekonominės krizės laikotarpiu. Daugelis besivystančių valstybių smarkiai nukentėjo nuo ekonominės krizės ūkio nuosmukis sąlygoje socialinius neramumus ir be demokratinių institucijų. Ne, neaišku, kaip tie visi procesai gali pakrypti, todėl yra labai svarbu, kad valstybėse būtų stiprios demokratinės institucijos ir pilietinė visuomenė. Dėl rytų partnerystės tai yra svarbus instrumentas demokratijai stiprinti, ir gruodžio mėnesį mes rengiamės užsienio reikalų ministrų susitikimui, bei kitų metų pradžioje e, skirsime didelį dėmesį šiam klausimui. Kadangi su e, jūsų mėtos valstybės ir mūsų tiesioginės ir artimos kaiminės dėl klausimo apie situaciją Uzbekistane iš tikrųjų situacija yra sudėtinga, žmogaus teisų situacija yra nepatenkinama, tačiau taryba dėl pateiktų pasiūlymų kol kas neturi vieningos nuomonės, mes tik tai esame išsikėlę tam tikrus tikslus ir tikimės, kad galėsime imtis aktyvesnių veiksmų, nuolat diskutuodami šiuo klausimu ir svarstydami, kokius santykius su Uzbekistanu mes ketiname e, turėti ir kokiu ketiname siekti. Ir galbūt diskusijos turės teigiamesnį poveikį nei ginklų embargas, kuris yra tam tikrą prasme simbolinė priemonė, tačiau taryboje reikia vieningo sutarimo šio klausimu, jo šiuo metu nėra. ES privalo būti autoritetinga institucija, kuomet kalbame apie žmogaus teisės ir demokratijas. Tai reiškia, mes turime rodyti pavyzdį. Aišku, mes turime ir tam tikrų trūkumų, todėl turime ištaisyti, apsikuopti savo kieme tam, kad mūsų autoritetas už ES ribų nenukentėtų. Norėčiau Jūs padėkoti už e, Jūsų rezoliuciją, kuri, aš manau, yra tikrai puikia ir visiškai atitinka pirmininkaujančios Švedijos pozicijai. Tikiuosi, kad galėsime tinkamą e, nutarimą pasiūlyti taip pat ir per būsimą tarybos posėdį. Ir, tik, ir tikimės tolimesnių diskusijų Europos parlamente. Ačiū labai, baigime diskusiją šiuo klausimu. is a mistake. Okay, no problem. So now we will start with our next item. That's... Taigi, kitas darbo tvarkės klausimas yra klausimų komisijai valanda.